Okay. Thank you. Ačiū visiems. Tai yra neįlinis mūsų komiteto posėdis. Tvirtiname darbo tvarkę. Tikiuosi visiems ji yra priimtina. Ačiū. Dvi, du pirmininkės pranešimai. Pirmiausia, naujas pakeitimų pateikimo terminas pranešimo projektui dėl sąjungos programos paremti specialias programas finansinių atsiskaitimų ir auditavimo srityje 14-20. Stolojanas yra pranešėjas ir jis pasiūlė atidėti galutinį terminą. Taigi naujasis galutinis pakeitimo pateikimo terminas yra birželio 10 diena 5 valanda. Tas e, grafikas bus paskelbtas oficialiai, kaip ir įprasta. Vis dar laukiame pono Rasmuseno, kuris dar ne Asmuseno atvykimo. Bet manau, kad galime pradėti e, ir suteikti pirmiausia žodį komisarui ir tikiuosi, kad e, per tą laiką, iki kol jau bus užduodami klausimai, jis atvyks greitai gausiu naujosnės informacijos, kuris yra. Taigi sveikiname komisarą ir taip pat ponas Musino, nors jo dabar nėra, atvykusius į mūsų komiteto posėdį. Tai yra pirmasis komiteto posėdis su trojkos nariais, su dviem trečdaliais e, trojkos narių. Mes numatėme panašų susitikimą dėl dviejų dokumentų įgyvenimo projekto, o šiandieną susitikome aptarti Kipro klausimą. Kiti susitikimai su trojkos nariais e, gali būti skirti konkrečiai valstybėje aptarti arba gali būti bendresnio pobūdžio. Mes ketiname ir toliau tokius susitikimus renkti, tam, kad galėtumėme daugiau informacijos e, sužinoti apie procesus ir metodiką, kad piliečiai geriau žinotų, kaip yra priimami sprendimai. Taigi džiaugiuosi, kad klausimai, kuriuos paskelbiau vakar, dalyvaujant ponui Dysublum, kurie buvo visiems išsiuntinėti. Į tuos klausimus buvo atsakyta. Komisija pateikė ir Centrinis bankas pateikė atsakymus ir vakar vėlai vakare buvo išdalinti tie atsakymai į klausimus. Taigi čia yra pateikta įdomios informacijos, aš vis dar laukiu kol bus paskelbta, ar galima viešai skelbti e, tuos dokumentus, bet nariai su jais susipažinti gali. Tai yra bendras komisijos ir Centrinio banko atsakymas, bendri atsakymai, nors yra klausimų, pavyzdžiui, skubos tvarka teikiama parama e, likvidumui sutvarkyti. Čia jau yra, aišku, į tokius klausimus atsako atsakingos institucijos. Taigi, jeigu yra viena institucija, kuri yra e, konkrečiai atsakinga už tą klausimą, jie ir atsako. O šiaip tai bendrai tai yra bendri atsakymai. Taigi ačiū už juos, į daugelį mūsų klausimų jau buvo atsakyta. Puiku. Taip ir tikėjomės, kad jūs atvyksite tol, kol aš dar e, pirmininkės pranešimus skelbsiu. Labai puiku. Taigi sveiki atvykę į komitetą jūs esate vienas iš trojkos narių ir dalyvaujate susitikimuose dėl Kipro. Taigi pirmiausia žodį suteiksiu Oli Renui, o po to e, žodį suteiksiu ponui Asmusenui. Na ir tada užduosime klausimus ir e, iškirsime atsakymus penkių minučių. Raundas bus skiriamas, e, du žmonės už, yra užsirašę užduoti klausimą, bet jeigu jūs klausite, formuluosite per ilgus klausimus, tuomet ne, nebus įmanoma suspėti. Klausimai turi būti ir atsak, klausimai ir atsakymai turi būti pasakomi per penkias minutės. Jeigu pusę minutės uždavėte klausimą, tai pusę minutės įgausite jį atsakymą. Taigi prašau labai visų laikytis taisyklių. Ne, neleisiu viršyti kalbėjimui skirto laiko. Taigi, žodis komisarai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Discuss, uh... Pirmininkė, gerbėmė nariai, dėkoju už galimybę aptarti su jumis ekonominės paramos programą Kiprui. Taip pat aš jums esu išsiuntęs anksčiau raštu, kai kurios užduos klausimus savo atsakymus. Ir Noriu pasakyti, kad e, gegužės viduryje turėtų būti išmokėta pirmoji finansinės paramos dalis. Ir tokiu būdu Kipras galės išvengti e, chaotiško bankroto, kuris e, turėtų didelę mastą padaryti daug žalos Kipro žmonėms. Taigi svarbiausias klausimas dabar, kodėl Kipras pateko į tokią sutingą padėdį, kad e, turėjo paprašyti finansinės paramos ir kodėl devynis mėnesius užtruko e, visas procesas po e, paramos paraiškos pateikimo iki programos patvirtinimo ir kokie buvo pagrindiniai, kokie yra pagrindiniai Kipro paramos programos elementai. Pro, problemos Kipre kaupėsi per daugelį metų, E, juos sąlygojo didelė bankų sektoriaus dalis šalies ekonomika, kuomet buvo pritraukiama daug užsienio indėlių, siūlant labai patrauklias sąlygas. E, bankų problemos padidėjo per, dėl pernelyg blogo valdymo ir per daug rizikingos bankų veiklos, kadangi nebuvo pakankamos jų kontrolės. Komisija įspėjo Kiprą dėl jo besikaupiančių problemų pakankamai anksti ir buvo Kipras įspėtas spręsti bankų problemas ir atitinkamą ekonominį bei fiskalinį disbalansą. Tas buvo padaryta komisijos rekomendacijose pagal pirmą Europos semestrą 2011 birželio mėnesį, 2011 metų lapkričio mėnesį mes Kipro valdžiai pranešėme kad jai prireiks nacinės paramos programos, nebent ji nedelsdama pradėtų imti spręsti ekonominės problemas problemas. E, taip ir vyko, Kipras paprašė finansinės pagalbos, tačiau tik 2012 birželio mėnesį. Deja, labai turime apgalėstauti, kad daugiau nei pusę metų uh, Kiprui prireikė, kad suvoktų situacijos rimtumą ir savo e, ekonomikos modelio netvarumą. Taip pat apgalėstavome dėl, dėl to, kad e, Kiprui prireikė papildomų devinių mėnesių, kad susitartų su Europos Eurogrupe. Eskite priminti man komisijos vaidmenį SM programuose, kuris yra grindžiamas tarp vyriausybinės sutartimi ir komisijos vaidmuo yra uh, veikti, atstovauti eurozonos valstybėms narėms, taip pat ir parengiant e, atitinkamus tarpusio supratimo memorandumus, būnant trojkos nare. Komisija, komisijos tikslas rengiant Kipro paramos programų buvo trejopo pobūdžio. Pirmiausia, buvo siekiamas Kiprą sugražinti į tvaraus augimo kelią, užtikrinti apsaugoti finansinį stabilumą Kipre ir Europoje bei apsaugoti euro e, ir bendrosios rinkos integralumą. Komisija sunkiai dirbo siekdama pritaikyti bank, Kipro banko sistemą prie realios ekonomikos ir siekdama užtikrinti tvarų ir adekvatų finansavimą. Deja, dėl nerištingumo, dėl simo ir tam tikrų <clears throat> finansinių kliūčių galimybės paramos teikimo buvo ribotos, eurozonos nariai buvo e, nusteikę suteikti 10 milijardų eurų pagalbą, tačiau Kipro buvo paprašyta savo ruoštų mobilizuoti vidaus išteklius tam, kad padengtų likusis, likusi finansinį poreikį, tam reikėjo patvirtinti tinkamas fiskalinės priemonės ir padalinti pasidalinti naštą su kreditoriais. Kovo mėnesio ekonominė padėtis taip pablogėjo, kad mm, laipsniško ekonomikos mm, gerinimo scenarius jau buvo nebeįmanomas įgyvendinti, ypač atsižvelgianti tai, kad bankų padėtis blogėjo kiekvieną dieną kai tik tapo aišku, kad antras pagal dydį bankas Laikį turėjo e, būti uždarytas, iškyla grėsmė, kad žlugs visa šalies bankų sistema ir bus e, prarasti indėliai bei e, staupytos lėšos ir apskritai šaliai grėsė bankrotas ir tai būtų buvusi katastrofa tiek Kiprui, tiek jo žmonėms. Svarbus žingsnis, kuris e, tuo metu buvo žengtas, buvo apribota e, Kipro bankų finansinių sandarių veikla Graikijoje. Trojkos partneriai e, ragino imtis tokių žingsnių, tas žingsnis buvo sėkmingas ir tai padėjo užtikrinti pasitikėjimą ir finansinį stabilumą Europoje. Dabar mes sustelkėme ties finansinės paramos programos įgyvendinimu, teikiant e, paramą Kiprui e, jo, ir jo pastangoms užtikrinti <clears throat> ekonominę pusiausvyrą, siekiant reformuoti ir restruktūrizuoti bankų sektorių sutvarkyti viešuosius finansus ir atkurti sąlygas ekonomikos augimui darbo vietų kūrimui. Įgyvenimus programų bus sukurtas mažesnis, tačiau sparesnis, skaidresnis bankų sektorius, bus e, patvirtintos priemonės kovai su pinigų e, plovimu, jos veiksmingai įgyvendintos, nes tai yra būtina prielaida siekiant gauti paramą iš Europos e, E, iš ekonomikos stabilumo fondo. Kipro žmonėms mes taip pat teiksime pagalbą, teiksime techninio pobūdžio <clears throat> pagalbą, pastelgdami atitinkamą paramos grupę, kuri buvo įsteigta. E, taip pat tikiuosi, kad e, sulauksime ir jūsų paramos mobilizuodami būtinus išteklius Kiprui, kuo greičiau ir veiksmingiau. Apibendrindamas Pone pirmininkė, gerbimi komiteto nariai, noriu pasakyti, kad e, e, reikia išmokti keturias svarbiausias pamokas. Pirmiausia, turime e, patvirtinti aiškę poziciją dėl indėlių draudimo. Ir šioje srityje Eurogrupė ir Kipras ėmėsi greitų ir tinkamų veiksmų tam, kad užtikrintų tą indėlių apsaugą. Europoje. Taip pat mums reikia sukurti visus svarbiausius bankų sąjungos mechanizmus, tai yra bendra priežiūros ir bankų uždarimo mechanizmą, siekiant užkirsti kelią e, tokių netvarių banko sektorių atsiradimų kitose šalise, kaip, kaip atsitiko Kipre ir e, jų keliamai grėsmiai šalies ekonomikai, visuomeniai ir visai eurozonai. Trečia, kuomet tampa aišku, kad vienai ir kitai valstybė reikia finansinės paramos, yra svarbu imtis veiksmų kuo greičiau, kai tik yra konstatuojamos atitinkamos aplinkybės, nes e, ekonomikai, visuomeniai ir finansiniam stabilumui dėlsimas kainuoja labai brangiai. Ketvirta, turime pripažinti savo sprendimų prieimimo struktūrą, suteikiant finansinę pagalbą eurozonoje struktūrinės problemas. Ir tai būdinga visai Europos Sąjungai. E, tam būtina užbaigti kurti ekonominį ir pinigų sąjungą. E, turime įtraukti tarp vyriausybinius sustarimus į bendrijos sistemą, turime užtikrinti atskaitomybę, įtraukiant į su jie susijusius procesus ir parlamentą turime stiprinti eurozonos e, atstovavimą į išorę tam, kad galėtume tarptautinėme valiutos fonde ir didžiame 20-uke kalbėti vienu balsu, atstovauti vieningoms pozicijoms. E, tai yra tose struktūrose, kur priimami pasaulinio masto ekonomikos sprendimai, ponė pirmininkė. Leiskite dar vieną asmeninę pastabą išsakyti penkerius metus sunkiai dirbau, e, komisijoje būdamas atsakingas už plėtrą, e, siekdamas Kipro susivienijimo, apgalėstaudamas turiu konstatuoti, kad e, šiuo metu jokios esmės pažangos nepasiekta. Reikia todėl pabrėžti, kad salos susivienijimas būtų svarbus postumis ekonominiam ir socialiniam Kipro vystimuisi Todėl labai svarbu e, atgaivinti e, šį procesą siekiant Kipro susivienimo. Ačiū uždėmesi, pirmininkė. Ačiū. Tikrai salėje esantis kolegos puikiai prisimena jūsų pastangas dėl Kipro susivienimo, dirbant ankstesnėje komisijoje. Dabar steiksime žodį Europos centrinio banko atstovui. Prašau. Parlament. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dėkoju, kad pakvietėte mane į šį posėdį pasikeisti nuomonėmis apie finansinę paramą Kiprui. Man atrodo, kad esame kartą jau tą darę, aptarėme Graikijos atvejį. Dabar e, situacija teisinė prasme šiek tiek pasikeitė dėl dviejoto paketo. Taigi, kokie sprendimai buvo priimti. E, nebuvo lengva juos priimti, buvo daug e, kontroversiškų diskusijų ir šiame parlamente taip pat. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien galiu pristatyti Centrinio banko nuomonę ir dalyvauti šiuose klausimuose. Na ir pirmiausia, pasinaudosiu progą ir padėkosiu Trojkos partneriams už ypatingai gerą bendradarbiavimą ir ypač norėčiau padėkoti Olerenui ir jo komandai. Uh, už e, bendra, bendras pastangas ir atliktą darbą esant tokiai sudėtingai situacijai. Prieš aptardamas pagrindinius pakoregavimo programos elementus, reikia pirmiausia išsiaiškinti, kaip Kipras atsidūrė tokia sudėtingoje situacijoje. Taigi, kodėl tokio masto disbalansas buvo leistas ir kaip atsirado tie milžiniški iššūkiai, kuriai, su kuriais dabar tenka susidurti šaliai. Man šie esminiai klausimai e, yra labai svarbus, manau, kad šiandien juos ir aptarsime. Ir po komisaro Reno įžanginio žodžio aš gal daugiau kalbėsiu apie bankų sektorių. 2000-aisiais Kipro ekonomika plėtojos, plėtojo gan nesubalansuotą verslo modelį, daugiausia dėmesio skyrė finansų sektoriui. Šalis siekia tapti pagrindiniu tarptautinių bankinių paslaugų tiekėjų. Kipro bankai pritraukė daug e, užsienio indėlių. Jie plėtė savo buhalterinės ataskaitas e, dramatiškai per, per, per, pas, pas, per keletą metų ir viduje, ir užsienyje. E, 700 procentų nuo BVP sudarė bankų sektorius Kipre, užimtumo prasme, kas trečias darbas buvo susijęs su finansiniu sektoriumi ir profesinių paslaugų teikimu šiame sektoriuje. Tam tikrų priemonių, ekonominių priemonių panaudojimas būtų leidęs e, užkisti kelią tokiam netvariam vystimuisi, tačiau priežiūra buvo perdėm silpna ir nebuvo užkirstas kelias e, dideliems disbalansams finansinėme sektoriuje. Turto augimas viršijo indėlių mastus ir dėl to tai atskleidė daug e, problemų. Buvo bandoma pritraukti indėlius, siūlant labai didelės palūkanas už juos, vidutiniškai dviem procentiniais e, punktais daugiau nei visose kitose euro zonos valstybėse. Kredito išplėtimas ir e, netinkama skolinimo praktika sukėlė nekilnojamo turto burbulą. Ir kai tas burbulas sprogo, tada atsirado daug neveiksnių paskolų. Kipro bankai daug, aišku, nukentėjo ir dėl Graikijos skolos pertvarkymo. Tai dar labiau pakenkė bankų, e, bankų situacijų, finansiniai situacijai. Ekonominis modelis toks netinkamas buvo taikomas ne tik bankų sektoriui tuo pat metu atsirado daug išorėje ir viduje disbalansų. Kaip minėjo ir komisijos narys Renas, nuolatos buvo einamos, einamosios sąskaitos e, deficitas, e, buvo fiskalinis deficitas ir augo valstybės skola. Dėl viso to Kipras atsidūrė sudėtingoje situacijoje ir tapo sudėtinga išspręsti bankų sektoriaus problemas. O tos problemos pasirodė milžiniškos, ypač turint omenyje, kad šalis ir jos ūkis nedidelis. Du stambiausi bankai kurie sudaro pusė vidaus bankų sektorio, sektoriaus. Jų kapitalo poreikiai sudarė 8 milijardus eurų, tai yra 44 procentai nuo šalies BVP. Ir taip 2013 m. vasario mėnesį atskleidė nepriklausomas tyrimas. Jeigu valstybė būtų galėjusi būtų prisėmusi rekapitalizavimo poreikius, skola būtų išaugusi šim, iki 145 procentų nuo BVP, nuo BVP. Tokiu būdu valstybės skola būtų netvari. Na, o tradiciniai būdai e, pasidalinti skolą e, privačiajame bankų sektoriuje buvo e, tokios galimybės labai ribotos. Dėl visų tų priežasčių situacija Kiprė tapo labai sudėtinga ir išskirtinė. Taip pat reikia nepamiršti, kokiomis sąlygomis, kokios buvo pradinės sąlygos, kai buvo pradėta vertinti ES tarpinio valiutos fondo programos sudėtis. Dėl trijų pagrindinių tikslų buvo pradėtos dėrybos dėl e, ketinimų protokolo. Pirmiausia, sumažinti finansinio sektoriaus keliamą riziką. Antra, išsaugoti skolos tvarumą. Ir trečia, atkurti sąlygas tvariam ir subalansuotam augimui. Visi šie trys tiklai, tikslai ir jų susijimas nebuvo lengvas uždavinys, švelniai tariant. Programoje reikėjo surasti tinkamą pusiausvyrą tarp trumpalaikių finansinio stabilumo poreikių ir ilgalaikių skolos tvarumo padarinių. Taip pat reikėjo viską įvesti į politinį kontekstą, tam reikalingas vienbalsis sprendimas Eurogrupėje, ir taip pat e, kitose sprendimus primančiuose organuose. Dėl tokių e, išskirtinių ekonominių politinių aplinkybių dėrybos dėl programos truko per ilgai ir situacija bankų, bankų sektorija tapo kritiškai sudėtinga. Dėl to Centrinis bankas turėjo veikti skubos tvarka teikiamos e, likvidumui paramos nuostatos yra susijusios su tuo, kad teikiama parama e, mokiems bankams. Tačiau du stambiausi ir silpniausi Kipro bankai negalėjo būti jau laikomi mokiais e, bankais. Parama, jeigu būtų teigiama parama šiems bankams, tai būtų, tokiu būdu būtų pažeidžiamos eurosistemos taisyklės ir e, gal, galiausiai ir sutarties nuostatos. Dėl to Centrinis bankas, gegužės 20, atsiprašau, kovo 21 dieną nusprendė, kad parama bus teikiama tik tuo met, jeigu uh, valstybėje bus vykdoma programa, pagal kurią bus užtikrinamas bankų mokumas. Po Eurogrupės susitarimo kovo 25 dieną Centrinis bankas, Europos Centrinis bankas ne prieštaravo Centrinio Kipro banko siūlomoms paramos teikimo nuostatoms. Abie, abiejais atvejais Centrinis bankas griežtai laikėsi savo nuostatų ir bandė laikytis veikiančių taisyklių. ES tarptautinio valiutos fondo programa atspindi tris tikslus, apie kuriuos kalbėjau anksčiau. Pirmiausia, reikia padengti dviejų stambiausių bankų kapitalo poreikius per savus neapdraustų indėlininkų indėl, įnašus ir svarbiausių skolų, skolininkų indėlius, įnašus. Tas yra būtina siekiant užtikrinti valstybės skolos tvarumą. Tai taip pat prisidės, bandant atkurti sąlygas tvariam ir subalansuotam augimui užtikrinti. Be kita ko, ES TVF programoje yra numatytas skubus ir esminis vidaus bankų sektoriaus sumažinimas nuo maždaug 550 procentų nuo BVP iki 350 procentų nuo BVP pradžioje, kuomet bus pradėta įgyvendinti programa. Tai yra būtina, bandant sumažinti tokias, tokius įsipareigojimus, bankų įsipareigojimus valstybei ateityje. Šioje programoje yra numatyta visapusiška indėlių, kurių bendra suma mažiau nei 100 tūkstančių eurų apsauga. Nepaisant to, kad buvo imtasi be precedentinių žingsnių, bankų sektorius kol kas dar nėra stabilus skolos pasidalymo, e, naštos pasidalymo susitarimas paveikė ir indėlininkų pasitikėjimą ir dėl to reikalingas laikinos proporcingos kapitalo kontrolės priemonės ir apribojimai indėlių atsiemimui. E, trumpalaikė rizika yra didžiulė, nes tikimasi didžiulė, didžiulio nuosmukio, nu, e, kalbant apie bankų situaciją. Ir dėl to reikalingi kiti žingsniai siekiant užbaigti finansinio sektoriaus reformą tam, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą bankų sektoriaus gyvybingumu. Ir galiausiai dabar norėčiau papasakoti, pakalbėti apie tai, ko galėtumėme pasimokyti iš Kipro patirties. Aš manau, kad Kipro atvejis buvo aiškus priminimas, kaip svarbu sukurti bankų sąjungą kuo galima greičiau kadangi tik tuo met mes galėtumėme išsklaidyti neigiamą ryšį tarp valstybės ir bankų sektoriaus. Taip pat buvo parodyta, kad bendro priežiūros mechanizmo įdėgymas, skubus įdėgymas yra labai būtinas. Priežiūros centralizavimas, taip pat makroprudencinių priemonių veiksmingas panaudojimas galėtų greičiau nustatyti ir užkirsti kelią finansiniams imbalansams ateityje. Tokiu būdu finansinis sektorius būtų atsparesnis ir gyvybingesnis. Toks finansinis sektorius, kuris galėtų prisidėti prie tvaraus augimo. Dar vienas dalykas. Pamatėme, kad mums skubiai reikalingas finansinių institucijų europinis pagrindas. Tokiu būdu būtų numatytos visiems aiškios ex ante taisyklės, susijusios su turtu ir indėliais. Toks nauja, tokia nauja sistema leistų indėlininkus kreditorių hierarchijoje pastumti į viršų ir dėl to būtų galima užkirsti kelią neteisėtams indėliams. Tai sumažintų finansinio stabilumo riziką ir užtikrintų teisinį iškumą ir prognozuojamumą. Taip pat pamatėme, kad skubiai reikia sukurti bendrą e, sprendimo mechanizmą. Tas bendras sprendimo mechanizmas yra esminis bankų sąjungos ramstis ir mūsų manimo tai yra privaloma privalomas papildymas e, bendram priežiūros mechanizmui. Tam reikalinga stipri valdžia centre, kuri laiku ir bešališkai priimtų sprendimus ir tokiu būdu minimaliai būtų e, sumažinamos e, problemų išsprendimo sąnaudos. Tas mechanizmas turi būti susijęs su atitinkamu fondu, fondu kuris galėtų užtikrinti laikiną fiskaliai neutralų e, neutralią pagalbą. Taigi tiek ir dabar mes kartu su komisaru esame pasirinkę atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Labai Jums dėkoju. Dabar galime perėti prie klausimų. Žanas Polas Gozė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kreipiuosi į poną Reną, komisijos vicepirmininką. Dėkuoju Jums už tai, kaip Jūs apibūdinote situaciją. Ir man visiškai nėra sunku pritarti Jūsų padarytoms išvadoms iš šios krizės ir iš to, kaip buvo elgiamas ir iš to, kokias, e, galiu pritarti ir išvadoms, kurias padarė Europos centrinis bankas. Komisija turėtų turėti e, ir priemonių, ir noro imtis teikiamų, reikiamų priemonių, nes mes žinome, kad, kad dažniausiai vyriausybės blokuoja pažangą Europoje šiuo metu. Taigi puiku yra, kad mes matome, jog galima pažaboti tokį e, e, vyriausybių e, elgesį. Jūs pasakėte, ponė vicepirmininkė, kad mes netinkamai įvertinome to, kas vyko Kiprė padarinius ir netinkamai vertinome gal paslėptus kažkokius e, tikrus e, skaičius ir dėl to buvo šiek tiek pavėluotai sureaguota. Jūs sakėte, kad komisijos kai kurie sprendimai, kai kuriuose šalyse buvo taip pat e, gan keistai interpretuoti, aš tą puikiai suprantu ir, pavyzdžiui, buvo vilkinama pasie, priimti sprendimą Ir komisija nustatė terminą, iki kurio turėtų būti atstatytas finansinis stabilumas. Jeigu toks terminas būtų nu, nustatytas aiškiai, tai būtų naudinga, nes tai padėtų mums siekti užsibrieštų tikslų. Ponas Baroso pateikė kai kurios pasiūlymus ir tai, kaip jie buvo interpretuoti ir tai, ir tai kas šiuo metu vyksta valstybėse narėse, parodo, kad Šiandien terminas dar yra pratesiamas ir tai e, atitinka dabartinę e, tikrovę. Nesigilinsiu detalės. Aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad jūs paprašytumėt savo darbuotojų, kurie dirba tose šalise ir kurie be abejo yra labai kompetentingi, reguliariai jūs informuoti e, apie tai, kaip uh, yra reaguojama į komisijos pasiūlymus ir sprendimus tam, kad galima būtų aiškiai suvokti, kas vyksta ir tam, kad mes galėtume užkirti, užkirsti kelią tam, kad dvi ar trys šalės trukdytų visi mūsų darbą ir trukdytų mums atkurti stabilumą eurozonoje. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar komisija iš tikrųjų yra pasirengusi pasimokyti iš jūsų padarytų išvadų ir parlamentas be abejo yra pasirengęs pritarti jūsų išvadoms. Dėkuoju. Jums buvo pateiktas klausimas, ar jūs norėtumėt jį sureaguoti? Taip, aš pasižymėjau net du ar tris klausimus. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas, už Jūsų reakciją, mano įžanginę kalbą. Dabar atsakydamas Jūsų klausimą, ar komisija E, iš tikrųjų yra pasirengusi imtis e, e, priemonių ir ji turi pakankamai išteklių ir valios. Valios taip turime dėl išteklių, čia šiek tiek atsargiau turėčiau atsak atsakyti. Norėčiau Jums priminti, kaip buvo, kokiame kontekste buvo kūriama finansinio stabilumo priemonė ir mechanizmas. Uh, 2010 metais buvo priimtas e, lemiamos svarbos sprendimas. Tuomet komisija pasiūlė sukurti finansinio stabilumo mechanizmą, kuris būtų finansuojamas iš ES biudžeto ir kuriam būtų taikomas bendros garantijos. Tai yra, e, tas mechanizmas turėtų veikti bendrijos rėmose. Ir Mes visi prisiminame naktį tai iš gegužės 9 iki gegužės, 9 e, iki gegužės 10. Ir tuomet, e, kuomet buvo patvirtintas sprendimas dėl finansinio stabilumo mechanizmo. Ir e, šis mechanizmas, šiam mechanizmui skirta 60 milijardų, priimtas buvo sprendimas ir dėl finansinės uh, finansinio stabilumo priemonės, kurie skirta 440 milijardų, dėja e, to e, mechani, vien mechanizmo nepakako, laikino finansinio stabilumo mechanizmo nepakako ir todėl mes buvome priversti sukurti nuolatinį finansinio stabilumo mechanizmą. Uh, Į tai svarbu yra atsižvelgti, kai mes kalbame finansinės pagalbos programą. Ir komisija veda dėrybas, dėrėdamasi dėl tokių programų valstybių narių vardu. Elisa Ferreira, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju. Dėkuoju Jums visi pirmininkė už tai, kad Jūs atvykote pas mus. Turime pasimokyti iš to, kas įvyko Kipre. Aš suprantu, kad e, problemas už, e, atsirado ne per naktį, tai net pusantrų metų jos e, buvo kaupiamos. Kaip gali būti, kad, kad sprendimui pri, priimti prireikia tiek daug laiko? Ir kaip tai gali būti, kad nesutarimai sprendimų prieimimo procese, proceso pradžioje pakenkė patiems sprendimams. Kaip gali būti, kad indėliai nėra tink, tinkamai apsaugoti? Ir kodėl akcininkai nemoka už e, bankų bankrotą? Antra, jūs pateikėte rekomendacijas valstybėms narėms. Ar tai padarė Europos centrinis bankas? problemos pirmiausia kilo bankuose. Buvo atliktas testavimas nepalankiausiamis sąlygomis, buvo taip pat suteikta likvidumo pagalba Kipro bankams. Sisteminės rizikos valdyba jau buvo sukurta tuo metu, tai gal, tai gal ta valdyba turėjo pastebėti tas problemas. Jūs visi pirmininkė esate atsakingas už euro e, stabilumą. Ir ar neturėtumėt jūs taip pat prisimti atsakomybę už tai, kad pirmieji sprendimai pakinkė tolesniam e, Kipro gelbėjimo procesui? Ir ką jūs manote apie trejato sprendimus? Aš taip kaip ir jūsų Manau, kad e, reikia atsisakyti šio e, trejato pagalbos, nes ten niekas nenori prisimti atsakomybės. Šalis prarado 15 procentų savo e, pajamų dėl trejato sprendimo. Tai kadagi mes galėsime nebepasitikėti trejato sprendimais. Mums reikia pereiti prie tikros europinės sistemos Kada mes nutrauksime gliautis trejetos, trejetų? Jorgen. Ačiū Jums, ponė Ferrerė, už Jūsų klausimą. Jūs klausėte, kodėl viskas užtruko taip ilgai ir kągi tuo metu veikė Europos centrinės bankas. Aš jau pasakiau, kad e, e, dėl visiškai išskirtinių ekonominių ir politinių aplinkybių Kipre ir Eurozonoje dėrybos dėl finansinės pagalbos programos iš tikrųjų užtruko per nelik ilgai. Ir tom, per tą laiką bankų sektoriuje situacija smarkiai pablogėjo. Kipro valdžia jau praeitų metų birželio mėnesį kreipėsi dėl finansinės pagalbos ir jums yra žinoma, jog mes sugebėjome susitarti dėl finansinės paramos programos tik tai šių metų kovo mėnesį. Per tą laiką mums nepavyko pasiekti sutarimo tarp trejato ir Kipro vadovų, Kipro atstovų tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas ir Eurogrupiai. Mums nepavyko susitarti dėl tarpusavio supratimo memorandumo, dėl ketinimų protokolo, tam, kad galima būtų kuskubiau atkurti e, augimą ir finansinį stabilumą. Iš tikrųjų, darybos užtruko per ilgai. Trejate nebuvo jokių nesutarimų, taigi dėl to negalima kaltinti trejeto. Tiesiog buvo labai sunku yra susitarti dėl tokio paketo, kuris padėtų Kipro valdžiai tinkamai siekti visų užsibrieštų tikslų. Taigi tiesiog pernelik ilgai buvo derinamas ketinimų protokolas ir tai iš tikrųjų pablogino situaciją bankų sektoriuje. Noriu aiškiai pasakyti, kad Europos centrinis bankas netikė jokių rekomendacijų Kipro bankams, nes mes kol kas dar neatliekame prižiūrėtojo vaidmens. Ir, ir beje, iš to, kas įvyko Kiprė, turėtume padaryti vie, e, pirmiausia vieną išvadą, kad mums reikia priežiūros institucijos kuo skubiau, nes, e, nes tuomet centralizuotas bankų priežiūros pareigūnas ar biuras galėtų pastebėti, kur gan anksti kas įvyko Kipre. Ir gal būtume išvengę problemų. Aš puikiai suprantu, kodėl jūs klausėte, kada pagaliau mes nebesikliausime trejeto. trejeto. ir ponas Rėjanas apie tai jau kalbėjo. Ta galėsime padaryti, kai Europos finansinio stabilumo mechanizmas taps tikrąją instituciją. Šiuo metu šis mechanizmas veikia kaip tarp vyriausybinių pas, e, pagrindų. Mes turėjome tokį mechanizmą sukurti greitai, remdamiesi galiojančiomis sutartimis. Ir aš nenoriu kritikuoti finansinio, Europos finansinio stabilumo mechanizmo. Uh, tai šis e, mechanizmas tikr, iš tikrųjų pasiteisina tuomet, kai mes ne, neturime tokio mechanizmo institucijos formą. Dar galima būtų be abejo keisti patį mūsų reagavimą krize, krizės mechanizmą. Aš nenoriu kritikuoti trejeto o man yra tekę dalyvauti beveik, beveik vijos, visose trejetose. Ir galiu Jums pasakyti, kad ten darbas vyksta gerai ir kartais kyla nesutarimų tarp institucijų. Ir gal net sutarimų vidu, tos pačios institucijos viduje, tai yra visiškai natūralu, nes e, yra, kiekvienoje institucijoje yra žmonių, kurie daugiau dėmesio skiria finansiniam stabilumui, o tai yra ir tokių, kuriems labiau rūpi ekonomikos augimas. Tai yra visiškai normalu. Bet reato jokios kitos alternatyvos mes neturime. Tačiau aš manau, kad ateityje mes iš tikrųjų turėtume turėti europinę sistemą, kuri, europinė, mechani, e, europinė institucija, kuri būtų atskaitinga parlamentui ir manau, kad jo, šioje institucijoje centrinė, centrinis vaidmo turėtų būti skirtas komisijai. Oli, ar jūs norėtumėt ką nors dar pridurti apie trejetą? Aš e, pritariu tam, ką pasakė Jorgas. Trumpai norėčiau atsakyti į ponios e, Ferrerą klausimą apie tai, kodėl e, viskas užtruko taip ilgai. Jorgas gerai pakomentavo tai, kas vyko Kiprė ir tai, kas vyko Eurozonoje. Kiprė, o beje, aš kalbu atsižvelgdamas į krizių valdymo patirtį, kurią sukaupiau per e, kelius pastruosius metus, susiklosti visiškai neįmanoma ekonominė situacija, dėl kurios ir atsirado problemos. Iš pradžių niekas nenorėjo suvokti problemų masto, dėl to buvo vilkinama laiku priimti sprendimus. Po to atsirado ir finansinių problemų. 2011 metų pabaigoje Kipras gavo paskolą iš Rusijos ir taip laimėjo šiek tiek laiko. Bet tai taip pat reiškia, kad Kipras e, e, net buvo priverstas laiku reaguoti į vis didėjančias finansinės problemas. Ir po to, kai prasidėjo dėrybos, e, situacija dar labiau pablogėjo ir galimybių greitai viską spręsti sumažėjo. Ir mes dėlėdamės įgalvojame pirmiausia apie e, vidutinės trukmės e, perspektyvą. Eurozonos e, valstybių vyriausybės ir parlamentai laikėsi labai griežtos pozicijos dėl to, kiek lėšų galima skirti tai Kiprui dėl visiškai suprantamų nacionalinių finansinių problemų. Ir aš manau, kad Labai svarbu yra pažvelgti į tai, kaip yra priimami e, sprendimai dėl finansinės pagalbos. Jei mes galėtume priimti, e, jei mes galime priimti sprendimus remdamiesi kvalifikuotos daugumos principų, kai, kai sprendimai turi pritarti 85 procentai e, visų dėrybininkų, kodėl mes negalime šio principo pritaikyti ir kitur. Tai tikrai palengvintų komisijos darbą. Dėkuoju Jums už Jūsų svarbius e, klausimus ir įdomius atsakymus. Aš turėsiu e, dėja šiek tiek pakoreguoti kalbėtojų sąrašą ir kitą klausimą liberaldemokratų frakcijos vardu pateiks Teodoras Seiklakis. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų labai nuširdžius atsakymus. Ir mano klausimas yra skirtas ECB e atstovui. Ir klausimas, ko gero, yra gan sudėtingas. Likvidumo e, pagalba kritiniu atveju yra skiriama Europos centrinio banko remiantis e, nusatytomis taisyklėmis ir reikalaujant užstato. 2011 metais ši pagalba e, sudarė e, e, pusketvirčio milijardo eurų. Ir mano klausimas toks. Atsižvelgiant į tai, kad po problemų Graikijoje laikį banko kapitalo reikal, rodikliai sumažėjo. Bet tuomet ta, likvidumo pagalba padidėjo nuo pusketvirčio milijardo iki 9,6 e, milijardų. Ir tai įvyko e, gegužės, birželio ir liepos mėnesį. Kodėl e, Centrinio banko, nusprendė, banko valdyba nusprendė padidinti uh, padidinti pagal, likvidumo pagalbą laikį, tuomet, kai jau visi rodikliai sumažėjo. Bendra uh, Kipro skola yra tokia, kad uh, akivaizdu, jog Kipro vyriausybė negalės uh, laikytis nustatytų įsipareigojimų. Ir kaip gali būti, kad jūs uh, teikėte pagalbą iš viešųjų finansų nemokiam bankui, Ir jūs teikėte pagalbą da, e, da, nemokiam bankui, tokią pagalbą, kuri iš esmės sudaro 50 procentų Kipro e, BVP. Šiam, e, šiai pagalbai nepritarė Kipro bankas ir galiausiai dalis tų pinigų atsidūrė kažkieno kišenėse, kas tiesiog pasitraukė iš Kipro. Leisim atsakyti CB atstovai. Ačiū. Pamėginsiu atsakyti šį klausimą. Dėkoju už jį. Pagristai minėjote, kad skubios likvidumo pagalbos teikimas yra skirtas mokėjams bankams patiriančiams laikinas likvidumo problemas ir e, skirdami ELA laikį bankui mes trimis etapais vertinome banko likvidumą. Pirmasis etapas vyko 10-11 metais, kuomet bankas negalėjo finansuotis laipsniškai iš e, privačių šaltinių dėl eurozonos valstybių skolų pirmiausiai ir dėl savo praradimų, kadangi buvo įsigijęs daug Graikijos vertybinių, <clears throat> Graikijos vyriausybės e, skolos Graikijos vyriausybė buvo daug paskolinės pinigų. E, antras etapas vyko 11 metais, e, kuomet bankas patyrė taip pat daug finansinės žalos dėl Graikijos krizės. Laikį banko mokumo lygis e, tapo mažesnis nei reikalaujamas Kipro centrinio banko minimumas. 2012 m. birželio mėnesio Kipro Respublika išleido obligacijas tam e, pusantro milijardo eurų tam, kad laikį bankas galėtų tikti kapitalo reikalavimus Liepos 2.12 metų ir sižvelgiant į valstybės obligacijas, kuris buvo išleistas. Mm ECB vadovų taryba nusprendė nutraukti e, laikį banko finansinės operacijas ir sustabdyti, vadovaudamasi apdairumo principu. Tuo metu bank, e, Kipro centrinis e, bankas, atsižvelgdamas į tai, kad indėliai yra išgabenami iš šio banko, taip pat ėmėsi atitinkamų priemonių. Europos centrinis bankas turėjo konstatuoti, kad e, bankas negali būti laikomas likvidžiu, kadangi nebuvo patvirtinta ekonominės paramos programa Kiprui ir pagal šią programą nebuvo galima užtikrinti banko rekapitalizavimo. Remiantis 2013 e, kovo 31 dienos sprendimu ECB vadovų taryba nusprendė ir paskelbė, kad e, likvidumo pagalba laikė bankų gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu būtų patvirtinta ekonominės paramos programa. Tai reiškia, kad likvidumo pagalbos taisyklių taikymas e, vyksta nacionaliniu mastu ir pasitelkta logika Kipro banko atžvilgių, buvo tokia pati kaip ir kitų valstybių atžvilgių, kaip ir Graikijos atveju. Taigi, skubi likvidumo pagalba bankams yra teikiama tik tai tuo atveju, jeigu bankai yra mokus arba esama aiškios jų mokumo atstatymo atkūrimo perspektyvos šios bankus rekapitalizavus. Taigi, nebuvo taikoma jokia išskirtinė procedūra šio banko atžvilgiu. Tos pačios procedūros buvo taikomas ir atitinkamų Graikijos bankų atveju. Ir turint omenyje, kad nacionaliniai centriniai bankai gali teikti skubę likvidumo pagalbą. Tačiau, kaip anksčiau buvo minėta, diskusijos dėl ekonominės e, pagalbos suteikimo e, užtruko pakankamai ilgai ir tuo metu buvo neaišku, ar programa bus patvirtinta ir banko likvidumas bus atstatytas, buvo imtasi minėtų priemonių. Pirmininkė, gerai. Bet tai mano atsakymą, į savo klausimą aš atsakymą neišgirdau, sako ponas Kilakakis. Daug klausimų dar turi būti užduota ir jeigu nesulaukite tinkamo atsakymo, tai paprašykite, kad raštu jums atsiųstų tą klausimą. Dabar teskime mūsų klausimų atsakymų raundą. Dabar ponas Bokros. Užduoti klausimą, sudėtinį klausimą komisijos nariui. Su viso pagarba, kodėl Europos komisija ignoruoja tarpusavio sąsajas tarp e, valstybių narių, taip pat ir finansų ir bankų sektoriuje. Ir kodėl atkreipia dėmesį tas sąsajas, tik jau yra per vėlų. Komet e, pastarąją savaitę e, kuomet įvyko e, banko krizė Graikijoje, buvo visiškai aišku, kad e, jie atsilieps Kiprui, nes e, Kipro bankai buvo įsigiję labai didelę dalį Graikijos valstybės skolos. Ir buvo visiškai aišku, kad Kipro bankų rekapitalizacijos problemos guls ant Kipro valstybės pečių turint omenyje, kad Kipro bankų sistemos mastas septynis kartus viršijo šalies BVP, buvo visiškai akivaizdu, kad e, Kipras nepakels šios e, rekapitalizacijos naštos. Tai buvo aišku jau prieš penkis metus, ne prieš metus ar pusę metų. Taigi, kodėl tos uh, tie stiprus tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių ir jų finansinių sistemų jums nebuvo, <clears throat> kodėl netkreipėte jos anksčiau dėmesio. Dar noriu kreipti dėmesį į kitą dalyką, kadangi dar šiek tiek turiu laiko. Nes Slovenija bus ta šalis, kuri patirs bankų krizę greitų laikų. Jau 22 metus yra aišku, kad Slovenijos valstybė niekuomet nesijėmė rimtų rekapitalizacijos priemonių, privatizacija nebuvo vykdoma. Vidaus vyriausybė yra labai silpna, bankų valdysena vykdoma ir kontrolė netinkamai. Ir e, bankų paskolų rekapitalizacija siekia 25 procentus BVP. Jūs, kaip atsakingas už plėtrą, priemėte Sloveniją į eurozoną, į tą klubą ir e, dabar Slovenija savo problemomis užkrečia e, visą eurozoną. Tik noriu paklausti, kodėl jūs e, iš anksto netkreipite dėmesį į tas finansinės tarpusavio sąsajas tarp atskirų valstybių. Ačiū už klausimą. Dėl Slovenijos pirmiausiai. Nes uždavėte rimtą klausimą arba patikėte rimtą komentarą. Iš tiesų, Slovenija patiria didelio masto makroekonominį disbalansą tiek savo bankos sektoriuje, tiek viešųjų finansų srityje. Ir mes šias problemas esame nustatė ir atkreipėme į jas dėmesį savo ataskaitoje dėl makroekonominio disbalanso. Aiškiai esame pareiškę, kad Slovenija patiria tą didelio masto disbalansą ir paraginame Sloveniją parengti atitinkamą stabilumo užtikrimo pro programas, kurias padėsime Slovenijai įgyvendinti. Gegužės 29 dieną pristatydami savo rekomendacijas atskiroms šalims mes pristatysime šias priemonės konkrečiau. Po to vertinsime reikia tolesnių žingsnių pagal tai, kaip įtikinamai konkrečiai ir patikimai bus vykdomos e, ekonomikos stabilumo užtikrimo programos Slovenijoje. Kalbant apie Kiprą, ekonominį ir finansinį disbalansą, galiu Jums pritarti, apgailestaudamas, kad e, problemos e, pripažinimas užtruko pakankamai ilgai, labai ilgai užtruko, kol buvo konstatuota, kad bank, e, Kipras patiria daug finansinių problemų, ypač bankų sektorio, kad nėra pakankama bankų priežiūra ir jų veiklos reglamentavimas. Atrodo, kad e, maža šalis e, patiria sunkumų prižiūrėdama didelį bankų sektorių. Tokia šalyje kaip Kipras bankų priežiūrį kontrolė turi būti vykdoma pakankamai griežtai, siekiant išvengti atitinkamų grėsmių ir rizikų ir kuriant bendrą Europos bankų priežiūros sistemą. Reikės tą užtikrinti ateities, siekiant išvengti arba užkirsti kelią tokių netvarių bankų sektorių atsiradimui ateityje būtina sukurti Europos bankų sąjunga e, su bendra bankų priežiūros veiklos priežiūros mechanizmu, bendrų veiklos priežiūros mechanizmu ir bendrų veiklos nutraukimo mechanizmu. Filip Lambers dabar klaus. Labas rytas visiems, ponė Asmusenai. Pirmą kartą tenka man garbė užduoti Jums klausimą. Kadangi Jūs atstovaujate Europos centriniam bankui, ir esate didžiausios šalies kreditorės atstovas. Jūsų tevinainiai vartoja terminą šalis donorė, tačiau aš manau, kad yra pakankamai didelis skirtumas tarp šių dviejų terminų, kalbant apie Kipro banko sektorių ir iš jūsų kalbos dar turėčiau daryti išvadą, kad e, didelis bankų sektorius veikiantis mažoje šalyje prieštarauja vidaus rinkos logikai. Uh, jūsų prognozijas apie tai, kad e, Kipro BVP per artimiausius du metus sumažės 12,5 procentų, tai beveik netikiu savo akimis tokius teiginius skaitydamas. Ir aš čia išvelgiu tam tikrą sistemą, nes Graikijoje buvo panaši situacija. Graikija e, tvirtino, kad, e, tai yra, ECB tvirtino, kad Graikija niekuomet nebankrutos, nors visiems buvo aišku, kad taip gali atsitikti. Taigi, <clears throat> noriu paklausti, ar tas tvarumas, kurios siekia komisija ir ECB, nėra netinkamas realybės atspindys. Akivaizdu, kad per e, pusimosius du metus Kipro ekonomika susitrauks daugiau, daug daugiau nei 12,5 procentų. Ir e, tą susitraukimą daugiausiai sąlygos, mūsų nenoras imtis e, tam tikrų veiksmų e, iš e, šalių kreditorių pusės. Taigi noriu paklausti, ar tas nuolatinis neigimas realios padėties, kurį pasitelkia Oli Renas, dar labiau nepagilina šios krizės ne tik e, tose šalise, kur krizė patiriama, tačiau ir šalise kreditorėse. Pone Lambertai, ačiū, e, kad jūs pasinaudojate e, privilegiją užduoti man klausimą. Aš noriu pasinaudoti privilegiją jums atsakyti šį klausimą. Taip, mano, aš su Vokietijos pilietis, tačiau mano įgaliojimai yra veikti Europos lygmenių dėl jūsų pastabų susijusių su bankų sektoriaus dydžiu. Manau, kad būtų per daug paprasta vien tik vertinti bankų sektoriaus dydį ir lyginti jį su BVP dydžiu. Nes tokį požiūrį pasirinkus Kipras galėtų būti lyginamas su kitomis sudėdamosiomis eurozonos dalimis. Kipro unikalumas e, yra susijęs ne tik su finansų sektoriaus santykiu su BVP, tačiau taip pat ir e, su atitinkamais pažeidžiamumais dėl bankų likvidumo ir e, bankinių garantijų nebuvimo. Taigi aš nesivadovau tokiu paprastu požiūriu, kaip jūs bandėte įteikti. Taip pat pritarčiau jūsų teiginiui, kad e, prieš pradedant įgyvendinti paramos programą reali situacija buvo neigiama. Ir dėl to padidėjo išlaidos visai eurozonai. Oli šiandien buvo užduotas klausimas, kodėl komisija nesijėmė ryštingesnių veiksmų, kodėl viskas taip ilgai užtruko. Puikiai geriau nei aš žinote, kaip vyko darybos dėl dviejų teisės aktų rinkinio. Tose darybose buvo siūloma komisijai suteikti daugiau įgaliojimų imtis atitinkamų veiksmų vienos šalies atžvilgių, jeigu situacijoje e, keltų grėsmę visai eurozonai, tačiau dėja darybose to nepavyko pasiekti. ECB būtų buvęs labai laimingas, jeigu komisijai būtų buvę tuo metu suteikti papildomi įgaliojimai iš tarybos pusės. Kalbant apie jūsų pastabas dėl Kipro e, ekonomikos augimo arba smukimo programos įgyvendinimo laikotarpiu. Iš tiesų mes e, prognozuojame, kad e, ekonomikos mastai rimtai sumažės. Šiais ir kitais metais laukiamas 13 procentų ekonomikos smukimas, turint omenyje, kad vidaus vartojimas per tą pat laikotarpį turėtų sumažėti 20 procentų. Ir komisija ir ECB kartu prognozuoja kad ekonomika atsigaus 15 metais su sąlyga, kad bus sukurtas atsparesnis ir mažesnio masto bankų sektorius, kuris sugebės skatinti ekonomikos atsigavimą. Tačiau akivaizdu, kad tiek trumpalaikis, tiek vidutinio laikotarpio grėsmės išlieka ir e, E, jas pašalinti būtų galima tik tai rimtai įgyvendinant e, paramos programos nuostatas. Dėl to išlieka ir tam tikras neužtikrintumas, e, prognozuojant arba bandant apskaičiuoti būsimą ekonomikos augimą, nes tikrai galime būti tikri tuo, kad Kipro ekonomika turi pasirinkti naują modelį, nes likščiolinis buvo netvarus. Dauguma suinteresuotų subjektų yra suinteresuoti tuo, kad šalis pakeistų savo ekonomikos modelį, kad įvyktų tam tikras struktūrinis lūžis. Tačiau iš tiesų labai sudėtinga tą lūžį dabartinėme ekonomikos modelyje pasiekti. Aš noriu pasakyti, kad per du metus jūs negalite apversti, apversti ekonomikos aukštinkojomis, visiškai jos pakeisti, tai turi užtrukti ilgiau. Vienikliu šitas klausimas guoja vardu, pona Šuntis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie Kiprą. Tai yra ketvirta valstybė, kuri turi pasirašyti Trojkos ketinimų protokolą. Kalbame dabar su dviem trečdaliais trojkos narių. Nežinau, kokia, eilė, kokia šaliai dabar ateis eilė, po to kandidačių yra nemažai. Nuo rugsėjo mėnesio yra taikomos dvi priemonės. Užtikrinamas stabilumas toje šalyje, kuri turi finansinių sunkumų. Ir taip pat skiriama paskola e, bankų rekapitalizavimui. Kipro atveju nors rezultatai ir nėra tokie blogi, vis tiek buvo pasirinktas trojkos formatas ir ketinimų protokolas pasirašomas ir jau Kipras ne viena valstybė, su kuria tai buvo daroma. Tai aš turiu keletą klausimų. Pirmasis yra štai koks. Finansinės pagalbos suma Kiprui. ,5 milijardo. Pradžioje buvo minima suma, dabar jau virš 20 milijardų. 20... 23 milijardai yra minima suma. Uh, Europos sta stabilumo mechanizmas yra minimas ir dar yra 13 milijardai, 13 milijardų minima, kurie turėtų būti suteikiami per trumpą laikotarpį, bet iš kur ateis tie pinigai? Taigi tų 13 milijardų pagal jūsų paskaičiavimus reiks pradžioje ir kalbama taip pat apie Kipro energetikos sektoriaus privatizavimą. Taigi, įvykus tam privatizavimui, ir aš čia norėčiau iškaus atsakymo, ar čia yra kažkoks numatomas receptas ateičiai Kiprui, dujų srityje? Ar jūs pareikalavote, kad būtų e, bendrai pasinaudota tais ištekliais skolos gražinimo tikslais? Oli. Ačiū už klausimą, ponia Huntis. Jūs sakėte, kad Jūs teigiate, kad buvo nuspręsta pasirašyti ketinimų protokolą, bet aš turiu jūs pakoreguoti, pataisyti. Tokį sprendimą prieėmė Kipro vyriausybė. Aš mieliau būčiau linkęs leisti Kiprui susitvarkyti su finansinėmis problemomis, negyvendinant programos, tačiau dėja to padaryti nebuvo įmanoma, nes bankroto atveju tai būtų atnešę nekokių padarinių Kipro žmonėms. žmonėms. Kitas jūsų klausimas dėl finansinių poreikių ir finansavimo šaltinių. Tiesa, kad buvo pateikta keletas skaičių diskusijose. Tai buvo dėl to, kad pirmiausia buvo lyginami įvairūs dalykai ir pirmoji programa. Aš labai paprastai bandysiu dabar papasakoti situaciją. Pirmasis sprendimas, nebuvo dar galutinis ir jis buvo priimtas laikantis tam tikrų sumų, o antrasis sprendimas jau buvo, antrame sprendime jau buvo minima didesnė suma, nes buvo mobilizuojami ir vidiniai šalies ištekliai, stabdant bankų veiklą. Taigi antroji suma buvo didesnė, nei paprašyti 7 milijardai eurų iš vidaus šaltinių, įskaitant e, dalinį bankų veiklos stabdymą. 10 milijardų eurų buvo maksimali suma, kurią buvo numačiusios eurozonos valstybės ir jų parlamentai. Kitas jūsų klausimas dėl privatizavimo ir dujų sektoriaus. Pagal šią programą kai kurios <clears throat> valstybinės įmonės turėtų būti privatizuojamos. Iš ten turėtų, iš, iš to privatizavimo lėšų turi būti finansuojama ir programa. Taip yra numatyta ketinimų protokole. Dujų sektorius nėra įtrauktas į programą, jeigu jūs e, norite konkrečiai sužinoti. Dėkoju. EPP frakcijos vardu Werneris Langinas. Danke. Labai ačiū. Man susidaro įspūdis, kad ne valstybės ar bankų sektorius atsakingas yra už krizę, tačiau trojka. Darau tokią išvadą iš to, ką girdėjau. Noriu pabrėžti, kad uh, atsakomybę e, dėl bankų sektoriaus paties turi prisimti valstybės. Ir dabar viskas užtruko 15 mėnesių, kol buvo pradėta imtis kokiu nors veiksmu. Mes galime čia diskutuoti iki išnaktų apie tai, tačiau iš tiesų Eliza ne trojka sukėlė šias problemas, atvirkščiai jinai ėmė siūlyti, kaip jas spręsti, savaime suprantama, tai nereiškia, kad reikia be jokios kritikos vertinti trojkos pasiūlymus, veikiau priešingai. Taigi noriu paklausti komisijos, kaip galėjo atsitikti, kad <clears throat> buvo siūloma uh, pirmose darybose numatyti draudimo indėlius tik tai iki 25 tūkstančių eurų, tai prieštarauja Europos teisiai. E, ir e, taip pat e, užkėta kelią pasitikėjimui Europos institucijomis. Kies klausimas ponui Rasmusenui. Kolega klausė apie tai, kodėl ECB teikė Kipro bankui pigius kreditus ilgą laiką tam, kad jie e, galėtų dar per tą laikotarpį, kuomet Graikijos krizė buvo aiškiai prasidėjusi, įsigyti <clears throat> Graikijos e, vyriausybės obligacijų už 5,5 milijardus eurų. E, Kipre bankų sektorius 7 kartus viršė BVP, Airijoje 12 kartų. Maltoje taip pat septynis kartus viršė BVP, Luksemburgė 27 kartus bankų sektoriaus mastas viršyje BVP. Galbūt galėtumėte mums pasakyti, kokiamis sąlygomis, kiek kartų turi bankų sektorius, jo mastas viršyti ekonomikos mastą, kad nekiltų grėsmė valstybės ekonomikai su žodį abiems prelegentams. Oli, gal pirmasis, pamatykite atsakyti klausimą. Ačiū. Pasistengsiu glaustai atsakyti klausimą. Man atrodo, kad e, bendrai pagrindinis dalykas, ponia Langenai, yra tai, kad ekonominės valdysenos e, reformavimas, kuris buvo jau iš dalies atliktas ir toliau bandoma tą daryti, jo esmė yra užkirsti kelią tokiems ekonominiams disbalansams, kurie ir sukelia ir sukėlė krizę Kipre. Mano manimų, prevencija yra kur kas geriau nei taisimas, koregavimas, kaip mes puikiai ir patys supratome, ir ekonominė valdysena. valdysena reikia stiprinti ir tokiu būdu tikimės, kad eurozonos valstybėms e, pavyks išvyksti, išvy, išvengti tokių didelių makroekonominių disbalansų. Dabar dėl sprendimų prieimimo oro grupėje. Pirmasis paketas buvo vėliau pakoreguotas antrų sprendimų. Kaip sakiau, dėl įvairių priežasčių tai įvyko, buvo labai sudėtinga susitarti dėl Kipro programos. Buvo vyko keli diskusijų raundai tarp Trojkos narių ir Kipro vyko e, ir konsultacijos su valstybėmis narėmis. Kaip žinote, valstybės narės yra stabilumo mechanizmo savininkės ir jo finansavimo šaltiniai, taigi buvo numatyti įvairūs svarbus programos finansavimo kriterijai ir parametrai. Na ir tas nerištingumas ir vilkinimas griežtesni finansiniai reikalavimai labai apribojo mums turimus variantus e, dėrybų eigoje, juolab, kad eurozonos valstybės buvo pasiryšusios skirti paramos iki 10 milijardų eurų. Ir dėl to Kiprus buvo, iš Kipro buvo pareikalauta mobilizuoti vidinius išteklius, iš dalies prisidėti prie, e, finansavimo, prie programos finansavimo. Uh, iš vidaus išteklių. Ir galiausiai, jeigu nebūtų pasiektas susitikimas, situacija būtų dar blogesnė, nes visi indėliai Kipre būtų atsidūrę pavojuje, jeigu nebūtų užtikrinama finansuojama indėlių garantijų schema. Ir dėl to galiausiai valstybė būtų patyrusi bankrotą ir tai būtų buvę kur kas blogiau ir Kiprui, ir eurozonai. Na ir galiausiai po pirmojo sprendimo Eurogrupė susitiko konferencijoje prieš priimant, prieš e, balsavimą Kipro parlamente. Ir tada trojka vienbalsiai, norėčiau pabrėžti, kad būtent vienbalsiai buvo pasirinktas alternatyvus sprendimas užtikrinti apsaugą indėliams, kurie neviršė 100 tūkstančių eurų sumos. Aišku, finansiniai e, parametrai buvo nustatyti eurogrupės. Kipro valdžia nepritarė tokiam siūlymui ir buvo priimti skubus korekciniai veiksmai Eurogrupėje ir kartu su Kipro valdžia. Ir kaip žinote, galtinis sprendimas nėra susijęs su tokiu variantų ir yra užtikrinama indėlių apsauga iki numatytos sumos. Ačiū, ponia Asmusenai, dėl likvidumo, Luksemburgo situacijos ir bankų dydžio gal galėtumėte trumpai pakomentuoti. Pone Langinai, ačiū už klausimus. Pirmiausia, dėl likvidumo paramos laikį bankui, kurią skiria Kipro centrinis bankas. Ir Graikijos vyriausybinio obligacijų ten buvo per daug, yra manoma, Graikijos, kuri ir taip jau buvo sudėtingoje situacijoje. Ir anksčiau tą klausimą esu girdėjęs ir dėja negaliu atsakyti, ypatingai antrąją dalį, nes, kaip sakiau, kol kas nesame prižiūrėtojas ir net, nesugavęs detalios informacijos apie padėtį. Bent jau kiek matau, Centrinio banko valdyboje bankai buvo su per dideliu kapitalu ir visa priežiūra buvo perkelta likvidumo programai, paramos programai. Ir tai yra nacionalinis uždavinys. Ir mes galime tik tai dviem trečdal, dviejų trečdalių e, balsavimo būdu paprieštrauti tokiams taisyklėms. Tačiau bankų priežiūra yra dabar Kipro centrinio banko rankose. Į platesnį jūsų klausimą bandysiu atsakyti. Kodėl bankų sektorius tampa pažeidžiamas ir dėl kokių priežasčių taip nutinka? Nesijuokite, bet e, pasakysiu, kad viskas priklauso nuo įvairių aplinkybių Nebūtinai e, bankų sektorius yra vertinamas e, išves, išvedant procentą, procentą nuo BVP, tai būtų per paprastas vertinimas. Pavyzdžiui, puikiai yra žinoma, kad bankų sektorius Slovenijoje susiduria su sunkumais ir jam reikia panašu, kad papildomo kapitalo, tačiau bendra šalies bankų sektorius yra tik 150 procentų nuo BVP. kai kita vertus Maltos, Airijos ir Luksemburgo atveju bankų sektorius vertinant nuo BVP yra kitoks. Tačiau noriu pasakyti, kad ES nėra nei vieno bankų sektoriaus tokio, kurį būtų galima palyginti su Kipro situacija. Malta, Airija, Luksemburgas jų lyginti, jų bankus, bankų sektoriaus lyginti su Kipro bankų sektoriumi negalime. Dėl to, kad reikia įsigilinti į struktūrą, esmę ir įsipareigojimus bankų sektorija. Jeigu pažvelgtumėme ir bandytumėme įvertinti, kaip tas pažeidžiamumas yra sąlygojamas, tas sektorius, kuris pritraukia daug užsienio indėlių tai jau gali būti bankų sektoriaus pažeidžiamumo ženklas, bet nebūtinai. Pirmiausia, reikia atsakyti klausimą, kokia valiuta yra pritraukiami indėliai ir kokia valiuta išduodamos paskolos, nes čia yra ir valiutų keitimo kurso rizika. Taip pat reikia išsiaiškinti, kaip greitai yra išauga bankų uh, buhalterinės ataskaitos, pelno ataskaitos. Ir vėlgi reikia įvertinti situaciją, ar tai rizika vidaus bankų sektoriui, ar tai galėtų būti, tarkim, kitokia situacija Maltos sektorija, kai bankų sektorius iš dalies beveik visiškai priklauso užsienio bankams. Ir tokiu metu viduje, aišku, galima geriau apsisaugoti nes tai yra tik tai užsienio bankų filialai. Taigi reikia iš, įvertinti e, turto ir įsipareigojimų struktūros bruožus, ne vien tik tai bankų sektoriaus dydį. Ačiū. Kaip matome, didži, didžiulės problemos dėl laiko pas mus iškilo. Gal bent jau galėsime išklausyti tuo, kurie yra užsirašę į kalbėtų sąrašus. E, Gunnar Hökmark iš EPP. Jis dingo. Gal ponia Kratsa tuo met galėtų, ar Gunaras ateina? Gunaras ateina. Ačiū, atsiprašau, užsiemiu kitais reikalais. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti progą ir informuoti komiteto narius, kad šyrit mes susitarėme, šešienį pranešėjai susitarė dėl bankų restruktūrizavimo direktyvos. Na ir Dar norėčiau papildomai padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes jie tikrai puikiai padirbėjo ir daug prisidėjo prie bendro rezultato. Dabar dėl šį ryt aptariamos temos. Norėčiau iškelti du klausimus svečiams. Pirmasis. Ko galime pasimokyti iš Kipro? Pirmiausia, kaip aptarėme stabilumo pakto laikymosi atidėjimo galimybės, nes dabar kaip ir vyksta diskusijos apie tai, kad reikia dabar pasirinkti arba taupimą, arba augimą. Ir dėl to reikia atidėti nuostatų laikymosi ir taisyklių patvirtinimo terminus. Bet aš manau, kad čia yra didžiulis skirtumas tarp, tarp atidėjimo kai rezultatų pasiekti įmanoma ir atidėjimo, kai reikia imtis veiksmų. Ir Kipro atveju mes pamatėme, kas atsitinka, jeigu nėra įmamasi veiksmų ir jeigu nėra laikomasi taisyklių tuo pat metu. Rezultatai, kaip matome, yra faktiškai tragiški ir tai daro žalingų padarinių šalyje abiejų svečių norėčiau paklausti, ko pasimokome, pasimokėme ir kaip komisija gali pasirūpinti, kad valstybės laikytųsi stabilumo pakto taisyklių. O jums, komisarė, norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Kai komisija atideda stabil, stabilumo pakto nuostatų laikymosi terminą, ar tuo met esate įsitikinę, kad jau tos valstybės imsis veiksmų, tų, kurie yra būtini, norint atidėti nuostatų laikymosi terminą. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs ir šešėlinius pranešėjus, visą komitetą dėl pasiekto labai svarbaus rezultato dėrybose. Norėčiau Jums ir padėkoti už tai, nes ši direktyva atgaivinimo ir bankų problemų sprendimo direktyva. Bankų problemų sprendimo direktyva buvo labai reikalinga. Dabar atsakydamas į suklausimą, ko pasimokėme, kalbant apie fiskalinę politiką. Sutinku, kad dabar, kai akcentuojame vidutinės trukmės viešų finansų tvarumą ir viešų finansų struktūrinį vertinimą, ne vien tik tai nominalius tikslus. Šalia to labai svarbu, kad valstybės narės pasirūpintų, kad jeigu lėčiau vyksta fiskaliniai pakoregavimai, kad tai būtų tvarus ir patikimas procesas. Polici, po, politikos pakoregavimai buvo įmanomi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad Europa, valstybės narės užsitikrino didesnį patikimumą fiskalinę politiką, prieimus sprendimus, sudėtingus sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis ir taip pat dėl ryštingų Europos Centrinio banko veiksmų, stabilizuojant rinkas. Ne, trečioji priežastis sustiprintas ekonominis valdymas, kuris mums užtikrina tvarę, atsparę vidutinės trukmės sistemą, koreguojant fiskalinę politiką ir spartinant struktūrinės reformas. Sustiprintas ekonominis valdymas ir visos tos e, priemonės e, leidžia mums pasirūpinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų Mes pagal deficito perviršio programą vertinimus pateiksime dar šį mėnesį ir pateiksime, aišku, ir atitinkamą rekomendacijas dėl struktūrinė reformų ir fiskalinės politikos pakoregavimo ir mes komitete tikrai pristatysime vertinimo rezultatus birželio mėnesį ir tikiuosi tada ir toliau apie tai pasikalbėsime. Bet, ponia komisarė, Ar esate visiškai įsitikinęs, kad e, tos valstybės narės, kurios atideda įgyvendinimą, e, imasi atitinkamų veiksmų, kurie pagrindžia tą atidėjimą? Esame. Kas yra visiškai užtikrinta apskritai gyvenime? valstybės narės, kurioms siūlysime deficito perviršio koregavimo programą, veiksmus. Tikiuosi, tikimės, kad tos valstybės narės pasinaudos tuo laiku, įgyvendins struktūrinės reformas ir tai paskatins ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Daugelio valstybių labai svarbu, kad šalys imtųsi ryštingų veiksmų ir išlaisvintų augimo potencialą ir kurtų darbo vietas, kas yra labai reikalinga dabar Europoje. Dėl to labai svarbu vertinti ir struktūrinės reformas, ir fiskalinę politiką tame pačiame kontekste. Ta ir ketiname daryti. Turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, Prancūzijoje labai svarbu, kad vykdomos esminės struktūrinės reformos, tai skatina ekonominį šalies augimą ir darbo vietų kūrimą. Pirmininkė, atsiprašau. Septynios minutės, o numatytos tik penkios minutės vienam klausimui ir atsakymui, o dar Centrinio banko atstovas nekalbėjo. Tikiuosi, kad galėsime trupučiuką užtrukti, bet jūs užduodate sudėtingų klausimų, atsakymai e, yra ilgi ir mes netelpame į penkias minutės. Centrinis bankas dabar atsakys į užduotus klausimus. vedimo, dėl vedimo tvarkos per vanšą noriu pasakyti. Norėčiau priminti, kad šio posėdžio tema yra trojka, o stabilumo augimo pakto įgyvendinimo grafikas Prancūzijoje nėra trojkos kompetencija, taigi aš dėkoju ponui Ren už atsakymą ir iš vis nesuprantu, kaip jūs leidžiate, kad jums būtų užduoti tokie klausimai šiame posėdėje. Pirmininkė, aš jau seniai bandžiau drausmės įvesti, bet nepavyko. Tai dabar ACB dar atsakys. Mes kalbame apie krizo, krizės pamokas, juk tokia tema. Pirmininkiai leidus, aš trumpai pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, ponia Helkmarkai. Mūsų vertinimu ir tai ir pasakykime ir apie šalis, kur vykdomos programos ir kur nėra vykdomos programos, aš nerodau pirštais į tas programas, kur ekonomikos atgyvimo programos yra įgyvendinamos čia tiesiog nėra tinkamos diskusijos, nes tarsi yra pasirenkama kurios, valstybės, kurios prieštarauja augimui. Tokių nėra. Tiesiog kaip užtikrinti tvarų augimą e, sensančioje visuomenėje. Toks yra uždavinys. Mūsų vertinimu reikalinga fiskalinė politika, kuri atitiktų bendros valiutos fiskalinius poreikius. Ir to nekeičia nei įvykiai Kipre, nei kitoje šalyje. nes kalbant apie tai, kad reikia daugiau tvaraus augimo, apie kas kalbėjo ir Oli, tai reiškia, kad fiskalinis konsolidavimas turi būti užtikrinamas ilgalaikis, atsižvelgiant į tai, kad skolų lygis yra didžiulis eurozonos valstybėse. Yra tik penkios šalys, kur skolos lygis mažiau nei 60 procentų. Tai yra Slovenija, Slovakija, Luksemburgas, Suomija ir Estija. Prancūzija, Vokietija ir kitos šalis dėja tokios skolos lygio neturi. Taigi, tai reiškia, kad reikia įgyvendinti racionalią fiskalinę politiką. Ir skolos lygis nėra primestas iš kažkur kitur, tai yra rinkų e, analizės rezultatas. Ir aišku, sudėtingas yra uždavinys ir Oli, jo kolegos turės užtikrinti stabilumo augimo pakto lankstumą, tačiau nepamiršti, kad aiškus tikslas yra užtikrinti nedidesnį nei 60 procentų nuo BVP skolos lygį. Ir ta, tas yra dar kartą įtvirtinta ir naujai primtuose Europos parlamento teisės aktuose. To, uh, uh, Dėkuoju. Dabar Sančios Prisaido. Suteikiamas žodis, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju ir leiskite man taip pat pasveikinti pas mus atvykusius svečius. Mano klausimas yra susijęs su ateities perspektyvomis, todėl aš noriu paklausti apie e, dabar takomų programų tvarumą ir apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad jos būtų uh, sėkmingos. Tarptautinis valiutos fondas yra pasakęs, kad didžiausia grėsmė mums e, kelia ekonomikos nuosmukis. Uh, JAV ne tik kuria daugiau darbo vietų, bet ir e, JAV geriau sekasi tvarkyti su skolomis. Viešoji skola išaugo, tačiau privačių asmenų skola pastaruoju metu smarkiai sumažėjo. Taigi mes turime atitinkamai pakoreguoti savo ūkio politiką tam, kad visos mūsų priemonės pasiteikintų. Tam, kad mes galėtume atsigauti, mums reikia galimybių skolintis. Taigi Europos centrinis bankas pirmiausia turėtų rūpintis tuo, kad mūsų verslas galėtų pasiskolinti jam reikiamų lėšų. Tose šalise, kurioms yra teikiama finansinė pagalba, susidurime su mažo vidutinio verslo finansavimo sunkumais ir namų ūkiai, šeimos. Mes žinome, kad nuo taikomų priemonių labiausiai nukentėjo mažas pajamas e, turintys žmonės. Jie tiesiog bankrutavo. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad finansinė pagalba taip pat turėtų būti skirta e, padėti ir namų ūkiams. Beje, mano partija pateikė atitinkamą pasiūlymą. Thank you. Thank you for your questions. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Tai, apie ką Jūs kalbėjote, iš esmės yra susijęs su tomis pamokomis, kuriam, kuriu, kurias turėjome išmokti po Kipro krizės. Kai skolinama yra labai, e, takiant labai griežtas sąlygas, tuomet iš tikrųjų susidurime su e, ūkio augimo problemomis. Ta akivaizdžiai matome pietų Europos šalise. Aš iš savo patirties e, žinau, kad ekonominis augimas nėra įmanomas be skolinimo augimo. Mes matome, kad šiuo metu vyksta ekonominė fragmentacija Europoje. Tai kenkia ir namų ūkiams, ir apskritai ekonominiam augimui. Gauti paskolas e, yra labai sunku ir už jas tenka mokėti kur kas didesnė, e, ir pietuose už jas reikalaujama mokėti kur kas didesnės palūkanas nei e, Europos šiaurėje. Ir todėl aš manau, kad ES institucijos laikydamosi savo mandato turėtų stengtis įspręsti dabar Pietų Europoje atsiradusius likvidumo e, sunkumus. Kai kalbame apie krizių valdymą ir e, ekonomikos augimą, turime aiškiai atskirti šios du dalykus. 2007 metais JAV prasidėjo paskolų krizė, kuri dar labiau pagilėjo 2000. 2008 metais, o pas mus krizė prasidėjo 2009 metais ir skolos krizė tikrai iš, išriškėjo 2010 metais. JAV sugebėjo labai greitai įspręsti e, ekonominės e, problemas, pritaikė labai griežtus sprendimus. Jūs prisiminate, kad 2008 mėnesių, e, metų rugsėjo mėnesį buvo leista bankrutuoti Lehman Brothers. 2009 metais taip pat buvo labai sugriežtintos, e, e, buvo priimti griežti sprendimai ir, ir dėl to JAV gan greitai e, atsigavo. Aš manau, kad mes turime iš JAV pasimokyti to, kad reikia kuo skubiau rekapitalizuoti bankų sektorių, sustiprinti jo, jį sustiprinti ir išspręsti nepakankamo likvidumo problemas. Dėkoju komisijos nariui Pone Asmusen, gal jūs galėtumėte taip pat e, atsakyti šį klausimą. Tai pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Kaip galima būtų atkurti e, ankstesnį skolinimo lygį? Jūs e, šiame kontekste minėjote JAV. JAV iš tikrųjų sureagavo labai greitai. Labai greitai JAV bankai sugebėjo išvalyti savo balansus ir rekapitalizuoti bankus. Ir tam tikrai prasme Europa iš tikrųjų atsilieka nuo JAV. Tol, kol mes e, neatkursime rinkoje pasitikėjimo bankų balansais, nesugebėsime atkurti ir ankstesnio skolinimo lygio. Ir todėl, kai mes kalbame apie centralizuotos priežiūros mechanizmą, kalbame ir apie reguliarų bankų veiklos e, peržiūrą. Ir aš manau, kad to mums reikia tam, kad mes galėtume kuo skubiau sutvarkyti bankų balansus Europoje. O kai kalbame apie skolinimą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, čia iš tikrųjų Europoje mes turime problemų. Ir Europos centrinės bankas šiuo metu svarsto, kaip mes, laikydamėsi savo galiojimų, galėtume padėti spręsti šią problemą. Ta galime daryti, pavyzdžiui, užtikrindami bankų likvidumą. Ir čia beje mes jau ėmėmės nemažai priemonių. Iš esmės atrodo, kad bankai nenori skolinti ne dėl to, nepakankamo likvidumo, o dėl to, kad paprastai uh, paprastai jiems trūksta kapitalo arba jie nenori prisimti rizikos. Tai yra du svarbiausi bankų veiksmus įtakojantis veiksniai. Ir ES institucijos ir ES centrinės bankas vargu ar galėtų įtakoti šios du veiksnius, bet mes stengsime daryti tai, ką galime, ypatingai mes ypatingai dėmesį skirdami eurozonos valstybėms. Dėkuoju dabar. Uh, Rodi Kratsa, apie frakcijos narė. Dėkoju. Aš norėčiau kreiptis į uh, abu mūsų svečius. Ir mano klausimas yra susijęs su tuo, ką jūs, apie ką jūs ką tik kalbėjote. Likvidumas ir bankų gebėjimas padėti mums atkurti uh, ekonominį augimą. Mes uh, matome, kad uh, Bankai e, nukentėjo nuo krizės, nuo dabartinių ekonominių problemų. Ar jums netrodo, kad mes dažnai nematome platesnės e, perspektyvos, kad mes nepastebėme e, dabartinės sistemos silpnųjų vietų? Ar jums netrodo, kad dabartinės banko problemos yra susijusios su Bazilio 3 reikalavimais? Yra nesnei atliktas tyrimas, kuris parodo, jog reikia 3,3 milijardo eurų tam, kad galima būtų e, e, susitvarkyti su išlaidomis, kurios jis rado gelbė, e, gelbėjant bankus. Aš nežinau, ar jums žinomas yra šis skaičius ir ar jūs galėtumėte jį pakomentuoti. Ir antras dalykas, kaip jums atrodo, ar mūsų bankai yra pajėgus e, tinkamai vykdyti e, Bazilio 3 reikalavimus. Ar jūs ne, ne, e, nesibaiminate dėl to, kad gali atsirasti dar didesnis atotrukis tarp direktyvų reikalavimų ir tarp to, kas vyksta rinkoje, kad ši direktyva visiškai netitinka situacijos rinkoje? Dėkuoju, ponė Kratsa. Man atrodo, kad į didžiąją dalį jūsų klausimą turėtų atsakyti ponas Asmusen. O aš norėčiau pakomentuoti tik tai tą jūsų klausimo dalį, e, kuris buvo susijęs su, ar likvidumas e, e, gali padėti mums at, atkurti stabilumą ūkiją. Būtina rekapitalizuoti yra bankus tam, kad būtų atkurtas skolinimas ir kad e, atkurti būtų pinigų srautai. Iš esmės tai yra susiję e, ir su tuo, kas įvyko Kipre. Jums yra žinoma, kad trijus stambiausių Kipro bankų filialai buvo parduoti dėl tojų priežasčių. Pirmiausia, Bankų pardavimas. Turėjo sumažinti bend, bendras skolas. Be to buvo baiminamasi, kad indėlininkai gali, e, galės atsiimti savo indėlius, perkelti juos kitur ir todėl reikėjo parduoti Graikijoje veikiančius filialus, nepaisant to, kad, kad tai gal ir buvo, nebuvo finansiškai pats protingiausias sprendimas. Ir trečiačioji priežastis yra štai tokia. Šie uh, sunkumai graiki, uh, banko uh, filialuose graikose ne, la, sužlugdė klientų pasitikėjimą kuris tik dabar yra pradedamas atkurti. Taigi, trejetas nuo pat pradžių ragino ir Kiprą, ir Graikiją dėrėtis dėl šių filialų likimo. Darybos vyko dvišalių pagrindų, tačiau trejetas e, dalyvavo juose kaip tarpininkas. Ir viskas buvo baigta, darybos buvo baigtos, kai, jei aš gerai prisimenu, kovo 26 dieną. Ponas Esmusen, ačiū ponio Kratsa. Jūsų pirmasis klausimas. Nežinau iš tikrųjų, apie kokį e, tyrimą jūs kalbėjote. E, aš kalbu apie tyrimą, kuriame yra paminėtas 3,3 milijardų eurų. E, paminėta 3,3 milijardus eurų suma. Aš pasidomėsiu tuo ir po to vėliau jums atsakysiu į tą klausimą. Mes esame įsitikinę, kad Bazelis 3 yra reikalingas tam, kad mes galėtume tinkamai reformuoti savo finansų sektorių. Ir kad būtent nuo to, kaip bankams pavyks e, vykdyti šio dokumento reikalavimus, priklausys pasitikėjimas jų balansais. Mums reikia būti tikriems, kad bankų kapitalas yra kokybiškas. Ir jeigu aš gerai supratau jūsų klausimą, uh, jūs iš esmės teiravotės, ar mes ne per daug reikalaujame iš bankų. Mes galime skaičiais parodyti, kad nuo 2008 metų pabaigos ir iki praeitų metų pabaigos pirmojo lygio kapitalo situacija pagerėjo Europoje, tačiau mes matome, kad kapitalui apsaugotis skirtas priemonės taikomos Europos bankuose tikrai nevienodai. Ir kila klausimas, ar tai nesustab, nesutrukdys mūsų pastangoms atkurti skolinimą. Čia reikia tikrai labai atsargiai viską subalansuoti ir mes to ir siekiame. Kapitalo poreikį, kuris yra būtinas tam, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas ir kartu netrukdyti bankams e, e, skolinti. Tai yra gan sunku, sunku yra pasiekti tinkamą pusiausvyrą, tačiau man, at, man atrodo, kad e, Bazilis 3 iš tikrųjų ir siekia šios pusiausvėros, ypač tos paskutinios jo paties pataisos, kurios yra susijusios su banko poreikio nustatymu. Dėkoju, ponas Simon, Ir aš taip pat norėčiau pateikti klausimą. Aš siūlau pateikti šios klausimus kartu ir po to leisime svečiams atsakyti juos kartu. Aš pirmininkė, komisijos nariai, ponė Asmusen, esu Jums dėkingas už tai, kad e, kalbėjote apie būtinybę skurti bankų sąjungą, siekiant pagerinti padėtį ateityje, tačiau mane nustebino, kadangi esu pranešėjęs e, indėlių apsaugos tema jūsų E, teiginys e, e, susijęs su banko veiklos nutraukimo direktyvos svarba. Nenorėčiau dabar diskutuoti apie indėlių apsaugos fondų ES lygmenių, tačiau Komisija yra pateikusi atitinkamą teisės aktų projektą dėl indėlių apsaugos. Ir Europos komisija ir e, parlamentas čia laikosi vieningos bendros nuomonės dėl indėlio apsaugos ir būtinybės atitinkamus fondus e, įsteigti, sudaryti. ES mastu Europos parlamentas 88 procentų balsų daugumą pritarė pateiktiems komisijos e, pasiūlymams, tačiau taryba juos blokuoja. Taigi kyla klausimas, e, kokie stabilus turėtų būti indėlių apsaugos fondai, kiek turėtų būti, juose turėtų būti saugoma lėšų, taigi būtume jums dėkingi už e, e, jūsų aišku raginimą tarybos atžvilgių šios indėlių apsaugos fondus nacionaliniu mastu įsteigti tam, kad būtų ateityje vėl užtikrintas stabilumas. Ačiū ponui Simonui. Aš tik aš ponui Asmusenui noriu užduoti klausimą, pritar jūsų ir komisijos nario teiginiams dėl to, kad mums reikia bendros bankų veiklos priežiūros sistemos, jų veiklos nutraukimo sistemos, siekiant ir toliau tęsti pradėtas reformas, tačiau finansų rinkos yra susiskaidžiusios. Taigi, kokiu priemonių būtų galima imtis, kad e, skolinimas namų ūkiams ir mažoms vietiems įmonėms grįžtų į ankstesnį lygį. Po krizės Kipre pasitikėjimas finansų institucijomis kartu ir ES institucijomis dar labiau sumažėjo, Ir taip pat, e, kalbant apie palūkanas už e, paskolas, e, tai jų lygis galbūt šiuo metu šiek tiek mažėja, tačiau dėl finansų rinkų susiskaidimo, apie kurį kalbėjau, ateities perspektyvos nėra labai optimistinės. o įvykiai Kiprė galėtų sąlygoti dar didesnį finansų rinkų susiskaidimą. Europos centriniam bankui ar pavyko, arba galbūt pavyks parengti kokį nors e, konkretų specifinį planą siekiant užkirsti kelią tam rinkų susiskaidimui ir atkurti skolinimo lygį mažoms vidutinėms įmonėms. Taip pat noriu paklausti, ar e, teisinga informacija pasirodžiusi žiniasklaido dėl to, kad ECB e, ėmėsi tam tikrų veiksmų atskirų įmonių atžvilgių. Dabar žodis komisijos nari Arenui. Dėkoju. Jūs, jūsų klausimai iš esmės buvo skirti Europos centriniam bankui ir Jorginas, ko gero, juos išsamei atsakys. Aš galiu pasakyti tik tai štai ką. Komentuodamas pono Simonai išsakytas mintis, galiu pasakyti, kad aš jums pritariu ir aš manau, kad mes iš tikrųjų turėtume toliau plėtoti bankų sąjungos e, projektą. Ir iš esmės panašu, kad mes e, panašiai komisijoje parlamente e, vertiname šį pasiūlymą. Mano kolega, ponas Barnie, šiuo metu kaip tik dirba ties centralizuoto, ties bankų problemos sprendimo dokumentu ir tikiuosi, kad viskas bus jau e, suderinta iki vasaros pradžios. Taip pat ketiname pateikti ir pasiūlymą dėl bendros e, indėlių garantijų e, schemos. Tačiau tai jau bus kitas žingsnis, jį žingsime ne šiandien. Bet tai yra labai svarbus, labai svarbus žingsnis, kuriant bankų sąjungą. bet jūs taip pat e, žinote, kad e, dokumentas 1944, kuriame kalbama apie indėlių draudimo e, korporacijas, yra labai svarbus. Toliau, ponia Pininkai, atsakydamas į jūsų klausimą, kuris beje buvo skirtas labiau ponui Asmusenui, galėčiau pasakyti štai ką. Ir tai beje, tai ir bus mūsų diskusijos apibendrinimas, kad mums reikia tokios atviros diskusijos, mums reikia atvirai kalbėti apie tai, kas įvyko, reikia atvirai kalbėti apie tai, ką galėtume pasimokyti iš to, kas įvyko ir kad turėtume kartu kurti ateitį. Dėkoju Jums, komisijos nariai. Panas Asmusenis. Dėkuoju. Pirmiausia, sakydamas pono e, Simon klausimą, pasakysiu štai ką. Aš žinau, kad šiuo metu yra svarstamas komisijos pasiūlymas. Iš tikrųjų, dėrybos dėl jo vyksta jau gan ilgą laiką. Man beje yra tekę stebėti kelias dėrybas e, taryboje. Ir mes iš savo pusės visuomet rėmėme šį pasiūlymą, nes manome, kad šis klausimas, kuris yra susijęs su indėlių garantijų schemomis, yra reikalingas, dėl jo reikia susitarti kuo skubiau. Ir Bonas Reinis ką tik paminėjo taip pat ir ilgalaikį planą, pagal kuri bus veiks bendra indėlių garantijų schema. Ir visi šie elementai turėt, yra privalomi, jei mes norime turėti bankų sąjungą. Indėlių draudimo schem, schema, bendroji schema, iš tikrųjų yra ilgalaikis projektas, bet vis tiek negalime, apie, negalime jo pamiršti. Toliau pirmininko pateikti klausimai. Labai svarbu svarbu yra nepamiršti, kad finansų rinkos iš tikrųjų kol kas yra susiskaidžiusios Europoje. Ir tai be abejo trukdo mums tinkamai vykdyti e, mūsų finansinę politiką, ypač, e, e, ypač įvesti daug maž suvinotintas palūkanų normas. Tačiau mes pastarųjų metų stebime, kad fragmentacija rinkose mažėja. Lietai, bet mažėja. Valstybės narės, ES institucijos, ES bankas ėmėsi tam tikrų priemonių ir dėl tų priemonių susiskaldimas rinkose šiek tiek sumažėti. Ir mes e, matome, kad e, tam tikrose šalise yra tam tikro, disbalans, tam tikro disbalanso. Ir būtent dėl to kai kuriuose eurozonos uh, uh, E, šalyse neveikia tarp bankinės, e, tarp, e, tarp bankinės priemonės. Ir šie disbalansai padidėjo kai kur net 20 procentų, taigi situacija dar nėra, nėra tokia, kokia turėtų būti, bet šiokių tokių pagirėjimų ženklų jau matome. Nepamirškime, kad čia didelį vaidmenį vaidina vyriausybės, nes čia vėl grįžtame prie klausimo, kaip galima būtų atkurti investuotojų, vartotojų pasitikėjimą bankų balansais. Europos centrinis bankas per pastarosius dvius metus įgyvendina nemažai nestandartinių priemonių. Tai yra įvairios priemonės ir OMT e, ir kitos priemonės. Ir šios priemonės yra skirtos būtent tam, kad mes pasiektume tas vietas euro, eurozonoje, kur pinigų e, perkelimo, perdavimo e, mechanizmai veikia nepakankamai gerai. Ir visos šios priemonės buvo reikalingos. Mums reikia tokios pinigų politikos, kuri galiausiai tarnautų ir namų ūkiams, ir verslui. Tai yra itin aktualu dabar, kai situacija iš tikrųjų yra da, rinkose yra sudėtinga ir rinkos yra susiskaldžiusios. Jūs minėjote e, straipsnį iš laikraščio De Welt Mes jau kalbėjome apie tai, kad mums reikėtų skatinti skolinimą mažam vidutiniam verslui ir turėtume tikrai išsamei pagal, e, ir gerai pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume pasinaudoti mums suteiktais įgaliojimais, tam, kad paskatintume bankus skolinti mažam vidutiniam verslui. Be abejo, čia reikės tikrai labai gerai prižiūrėti turto užtikrintos vertybinius popierius, bet tai tikrai yra labai, nes tai yra tikrai labai svarbus skolinimo atkūrimo mažamitiniam verslui elementas. Dėkoju, dėkoju ponui Asmusinui, mes baigiam, galime baigti šiandien, šį, šiandienos renginį. Dėkoju vertėjams už tai, kad jie dirbo ilgiau. ir kitas mūsų posėdis vyks e, Strasbūrė, gegužės 25 dieną. Dėkuoju.